saugota. E, mes žinome ir džiaugiamės, kad tai yra ir e, komisijos pirmininkės von der Leyen vienas iš prioritetų ir mes tikimės, kad komisijos narė Jaurova e, kuomet jį parengs savo veiksmų planą, jame numatys priemonės didinančias atsparumą ir kovą su misinformacija. E, kovojant su šiam grėsmėm reikia visapusiško požiūrio ir gero koordinavimo. Tam reikia, kad visas suinteresuotos šalys, ES institucijas bei valstybės narės veiktų drauge, kad sustiprintų e, mūsų gebėjimus aptikti ir atsispirti e, šioms grėsmėms. Čia e, svarbu, kad veiktų ne vien atskiras valstybės narės, bet ir pilietinė visuomenė bei pramonė. Mes turime suvokti tos grėsmės e, vidinę ir išorės dimensijas. Tai yra aktualu ir institucijams, ir atskiroms valstybėms narėms. Aš paminėsiu keletą svarbiausių dalykų čia. Tai visų pirma, E, rinkimų e, bendradarbiavimo tinklo e, sustiprinimas, palengvinimas, darbo palengvinimas nepriklausomiems informacijos tikrintojams ir, žinoma, geriausias praktikos sklaida tarp socialinės žiniasklaidos platformų. Mums e, reikia visokiojopų e, instrumentų ir mechanizmų, kad įgyvendintume šiuos tikslus. Čia ypač svarbus mūsų bendradarbiavimas su NATO. Šią prasme e, Helsinkėje įsikūręs Europos kibernetinio saugumo centras taip pat prisėda prie bendrų tikslų. E, panašiai mes žinome, kad e, kai kurios informacinės strategijos e, yra kūriamos už mūsų sienų. Tai reiškia, kad mums reikia geresnio bendarbiavimo su savo partneriais. Šios dezinformacijos atskleidimas, žiniasklaidos stiprinimas, informacinio ir skaitmeninio raštingumo stiprinimas yra svarbus žingsniai. Mes turime dirbti struktūruotai ir koordinuotai, kovodami su šiais iššūkiais. Tai yra mūsų europinių vertybių gynimo pagrindas. Dėkuoju ministrai. Dabar komisijos vardu kalbės komisarai Jūrovas. Sveikinu ir jūs patvirt, būt, kaip patvirtinta komisijos narė. Gerbiamas ponės ir ponai, aš dėkuoju už galimybę kalbėti apie kitų valstybių kišimasi į kitų valstybių, mūsų valstybių rinkimus. Komisija deda didelės pastangas, kad būtų galima sureaguoti į varialypę riziką, kuri atsiranda dėl nepakankamo skaidrumo, dezinformacijos ir dėl kitų demokratinių procesų, rinkiminių procesų pažeidimų ir mes stiprinsime šitą veiklą būsimoje kadencijoje. Ir pirmininkė jau minėjo, kad tai bus viena iš svarbiausių mano komisijos sudėtyje apibūdintų veiklos ryčių. Demokratija ir e, sąžininkė rinkimai yra valstybių narių prioritetas, tačiau reikalingas ir europinis požiūris, kadangi reikia dėti tarptautinės pastangas siekiant stiprinti demokratiją ir taip pat suremti pečius siekiant e, kovoti su įvairiomis grėsmėmis, kadangi vieno, grėsmė kylanti vienai valstybei gali persikelti ir kitas valstybės ir tai paveikti ir visą ES. Todėl šita sudinga situacija ir todėl uh, vis tampa sudėtingesnė, kadangi išorės jėgos naudoja vietos e, išteklius ir atsiranda įvairiausių strategijų ir formų, kaip, būt, kaip kišamasi į mūsų rinkimus. 2018 metais komisija ėmėsi įvairiausių žingsnių, kad galėtų sureaguoti į įvairiausias rizikas, siekdama, kad Europoje vyktų sąžiningi ir laisvi rinkimai Ir taip pat turėdama omenyje, kad reikia padaryti saugę informaciją, kuri yra pateikiama įvairiose mm, platformose, Facebook'e ir taip toliau. Ir mes toliau tęsime šitą darbą mūsų būsimoje kadencijoje. Mes vadovaujamės holistiniu požiūriu siekdami sustiprinti mūsų demokratijų atsparumą ir taip pat atsparumą įvairioms grėsmėms ir manipulacijoms. Mes toliau kovosime su konkrečiomis grėsmėmis ir bandysime įtraukti visas suinteresuotas šalis, vyriausybės, reguliavimo priemonės, politinės partijas, žurnalistus, e, statistikos departamentus, mokslininkus, pilietinės visuomenės, plačiaja prasme taip pat pramonės ir internetinių platformų atstovus. Kai kurias paminėjau, tačiau reikėtų apriepti daugiau tokių internetinių platformų. Žinoma, mes turime įtraukti ir piliečius, stiprinti jų atsparumą e, toms grėsmėms. Kartais aš sakau, kad reikia e, didinti poreikį gauti teisingą informaciją. Tai yra vienas iš svarbesnių mūsų veiklos uždavinių. Mes turime geriau nustatyti, įvertinti tą klaidingą informaciją ir jos galima poveikį Europos demokratiniams procesams ir taip pat nustatyti tos informacijos uh, siuntėjus, o tai reiškia reikia užtikrinti stebėsiną, kibernetinį saugumą, taip pat reikia bendradarbiauti Europos rinkimų bendradarbiavimo tinkle. Mes susitiksime penktą kartą ir kalbėsime apie ateinančių rinkimų ciklą. Taip pat Reikia stiprinti toliau bendradarbiavimą tarp ES institucijų ir valstybių narių per šitą tinklą ir per greito reagavimo sistemą įtraukiant ir pareigūnus praktikus. Taigi tas bendradarbiavimas ir su tarptautiniais partneriais G7 kontekste ir kitos sudėties e, e, kontekste yra labai reikalinga. Mes taip pat turime stiprinti komunikavimą, ypač teikdami informaciją apie įvairiausius incidentus. Ir galiausiai labai svarbu dėti pastangas, kad būtų įsteigta tų faktų konstatavimo bendruomenė arba atitinkami socialiniai tinklai. 12 mėnesių laikotarpis yra numatytas įgyveninant šitą informavimo sistemą ir jeigu šitas kodeksas paaiškės esantis nepakankamai pakankamas, tai komisija pasiūlys papildomas reguliavimo priemonės. Taip pat mes turime didinti žiniasklaidos e, raštingumą, kuris yra labai svarbus demokratiniai visuomeniai. Taip pat piliečiai turi turėti pakankamai priemonių, kad galėtų tinkamai dalyvauti demokratiniuose procesuose. Išrinktoji komisijos pirmininkė yra numačiusi pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl skaitmeninių platformų paslaugų ir tose platformose teikiamų gaminių apsaugai. Labai svarbus europinis požiūris į dirbtinį dialektą, intelektą. Labai svarbu užtikrinti skaidrę ir perspektyvę skaitmeninę ateitį Europai. Von der Leyen gairėmis vadovaudomasi aš pasiūlysi demokratijos veiksmų planą, kad sustiprintume mūsų rinkimų sistemas ir kad būtų užtikrinta žodžio laisvė. Taip pat yra numatyta, kad šiuose teisėkuros aktuose būtų įtrauktos aiškios nuostatos dėl politinių partijų veiklos ir dėl informacijos bei reklamos. Mūsų tikslas yra apginti Europos demokratiją ir akivaizdu, kad žodžio laisvės užtikrinimas ir pagrindinių teisių užtikrinimas yra pagrindinė mūsų veiklos principai. Dėkuoju. Ačiū komisarė Jūrova. Dabar EPP frakcijos vardu kalbės kolega Rangel. <clears throat> Uh, Ačiū pirmininkė, uh, pirmininkančios valstybės atstovė, komisijos narė Jūrova. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti Jūs uh, su naujų paskirimų šiandieną. Linkime Jums visokiojo pasiekmės ir norime pasakyti, noriu, pas, noriu pasakyti, kad iš patirties jau žinome, jog esate tikrai patyrusi ir puikiai atliekate užduotis patikėtas Jūsų portfeliui Žinome, kad jums patikėtas iššūkis yra nelengvas, bet matome daug entuzijazmo ir linkime jums visokiojo pasiekmės. Žinau, kad visuomet galite pasikliauti mūsų frakcijos bendradarbiavimu ir viso parlamento bendradarbiavimu, kadangi mūsų parlamentas tikrai ketina dirbti su komisija aiškiai ir bendradarbiaujant. Taigi, manau, galime tikėtis labai puikių santykių. Dabar pereisiu prie savo gimtosios kalbos. bandymai kištis arba užsienio valdžios institucijų yra iš tiesų yra didžiulė problema ir mes girdėjome įvairių naujausių istorijų ir, ir suprantame, kad dabar yra labai daug techninių galimybių ir tai atneša kur kas didesnių padarinių visai visuomeniai. Mes puikiai tai suprantame ir mes žinome, kad visai neseniai Rusijos ir Kinijos kišimasis buvo pastebėtas į, e, valstyb, į, į Čekijos valstybės institucijų darbą. Taip pat matėme, kad buvo kišamasi Junktinėje karalystėje ir Katalonijoje. Yra bandymų daryti įtaką iš užsienio. Ir taip pat yra bandoma pasinaudoti e, situaciją ir taip destabilizuoti padėtį ir taip pat siekiama polarizuoti ir suskaldyti visuomenę. Taigi tai yra labai pavojingi dalykai ir mes pirmiausia turime mąstyti apie tai, kad reikia šviesti mūsų visuomenę, ypatingai jaunimą, nes mūsų visuomenė privalo sugebėti suprasti, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Taigi mes taip pat turime pasikliauti ir mokslininkais, ir religiniais lyderiais, taip pat žurnalistais. Visos tos visuomenės grupės turi, turime suprasti, kad yra tikslinės grupės ir mes turime pasirūpinti, kad jie gautų tinkamą švietimą ir mokymą, kaip ir kitos visuomenės grupės, tam, kad būtų galima atsispirti poveikiu iš užsienio. Ir tas mūsų atsparumas turi būti efektyvus. Uh, nes tai gali tikrai sukelti didelių problemų visai ES, nes tai yra grėsmė ir, ir mūsų demokratija, ir ta grėsmė jaučiama ne tik iš išorės, bet ir viduje. Ir pavyzdžiui, Maltos atveju, atveju mes matome, kai buvo nuž, nužudyta Dafne Galisija Koruano žurnalistė. Tai irgi buvo pasipasakyti bandymas užgneušti ją, už, už, užčiaupti ją, nes ji bandė atskleisti uh, E, tam tikrą informaciją. Ačiū, kad įpyri pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, ministrė, komisijos narė. Norėčiau irgi pasveikinti jūs socialdemokratų vardu. Mėly kolegos, laisvi sąžiningi rinkimai yra visos demokratijos širdis mūsų europinėme projekte ir visoje Europos Sąjungoje. Laisvi sąžiningi rinkimai nėra savame suprantamas dalykas. Kišimasis į rinkimus kenkia mūsų demokratinės sistemos pagrindui ta rizika auga kasdien. Ir su ta rizika turime kovoti aktyviai. Tai yra didžiulė problema daugeliu mūsų valstybių narių ir dabartinė politika nėra pakankama, kad kovotumėme su hybridiniais išpoliais prieš mūsų demokratiją. Milijonai europiečių uh, susiduria su masinėmis dezinformavimo kampanijomis dėl to, kad yra kišimasis iš užsienio valstybių. Kibernetinių išpolių skaičius smarkiai išaugo ir matome, kad yra galimybė gauti informaciją apie strateginės infrastruktūras ir duomenis. Taip pat matome, kad politinės partijas irgi finansuoja trečiosios šalys. Taigi visgi ES vyriausybės nesima pakankamai veiksmų, kai kurios vyriausybės netgi slepia tiesą nuo visuomenės, tai pasakytina apie Junktinės karalystės Boriso Johnsono vyriausybę. Jis neseniai atsisakė atskleisti žvalgybos ir saugumo komiteto surinktą informaciją apie Rusijos kišimąsi į Junktinės karalystės demokratiją. Tačiau tai nėra pavienis atvejis ir matome, kad Rusijos veikėjai bando finansuoti ir Matėjo Salvini lygo, lygą partiją Yra ir kitų atvejų. Nacionalinis Prancūzijos frontas, taip pat kišimasis į rinkimus Junktinėje karalystėje, taip pat kišimasis į Europos parlamento rinkimus Vokietijoje. Praeitą mėnesį socialdemokratų frakcijos iniciatyva Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kur mes reikalavome drąsių veiksmų čia Europos parlamente. Mes suprantame, koks svarbus yra šis klausimas ir mes reikalavome, kad būtų sukurtas specialus parlamento komitetas, kuris svarstytų kišimasi į rinkimus ir spręstų šiuos iššūkius holistiškai ir efektyviai. Tačiau pasiūlymų nebuvo pritarta dėl to, kad 52 kolegos iš Rinių frakcijos atsisakė pritarti šiam siūlymui. Ir mane labai stebina, kodėl Rinių frakcijos kolegos, ypatingai Junktinės karalystės liberalai demokratai, kaip ir pasisako už tokią darbo atvirkę, tačiau balsavo prieš tai, kad būtų įsteigtas šis specialusis komitetas čia Europos parlamente. Tačiau Kartais mes suprantame, kad prireikia laiko, kad suprastum iššūkį, koks didžiulis tai yra iššūkis. Taigi dirbkime iš vien ir pasirūpinkime, kad ir čia Europos parlamente būtų rimtai sprendžiamas šis klausimas. Dėkoju. Durand kalbės Renew frakcijos vardu dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone vicepirmininkė, norėčiau Jūs pasveikinti Renių frakcijos vardu už tai, kad buvote dar kartą šiandien perinkta komisijos, kaip komisijos narė ir aš norėčiau pasidžiaugti asmeniškai, kad šiandien aptarėme šią temą ir kad Jūs imsitės to portfelio, kuris yra labai aktualus, tai yra demokratija, teisinės valstybės principai. Mūsų ist istorija istorijoje bandome surasti tikrai labai sudėtingą pusiausvyrą. Pone von der Leyen šį rytą kalbėjo apie tai, kokia gležna mūsų demokratija ES. Ir mes matome, kad per visą istoriją bandome apginti ir laisvę. Teisę mąstyti, išreikšti mintis, pasisakyti ir tuo pačiu metu mes turime laikytis ir taisyklių, taisyklių ir įstatymų, kurie vienodai galioja visiems, tam, kad mes galėtumėme visi kartu gyventi kartu visuomenėje. Per visą savo istoriją mes e, spausdintą raštą išradome ir būtent dėl to mes e, skleidėme informaciją ir mūsų humanizmas klestėjo. Ir taip pat mes išradome ir apgynėme spaudos laisvę, minties laisvę. Tačiau mes viską turime suderinti ir jūs, ponia vicepirmininkė, puikiai žinote, ypač kai nuvyksta į tą šalis, kur nėra minties ir žodžio laisvė užtikrinama. Mes, mums pavyko subalansuoti tą žodžio minties laisvę su tomis atsakomybėmis, kurias mes prisimame ir tuo pat metu atsakomybę laikytis taisyklių, kuri galioja ir spaudai, ir televizijai. Mes, aišku, negalime skleisti bet, ko, mūsų, bet kokios informacijos mūsų demokratijoje ir aš laukiu to momento, kuomet Aišku, atėjo tos momentas, kai internetas pakeitė spausdintą žodį ir panašiai, ir internete tikrai labai greitai sklinda informacija, bet tai negali būti absoliuti laisvė, kuri visiškai nėra reguliuojama, tvarkoma. Ir aš, ponė vicepirmininkė, norėčiau pasakyti, kad čia mes matome, kad yra paveikiama esminė demokratijos vertybė, būtent surasti pusiausvyrą tarp laisvės ir tarp taisyklių. Taigi, pabaigai norėčiau pasakyti, kad mes negalime interneto paversti erdve, kur negalėjo jokie įstatymai. Socialiniai tinklai negali būti absoliučios nekontroliuojamos laisvės erdve. Dėkoju. Dabar kalbės kolega Lagodinski, šalių frakcijos vardu, trys minutės. Ähm, äh, Dėkuoju, sveikinu vicepirmininkę mūsų frakcijos vardu Šiandien kalbame kiek kitokią temą. Konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos žlugdo mūsų ekonomiką. Tokia elektroninė žinutė kaip virusas tiesiog sužlugdė visą Bundestago darbą tam tikrą laikotarpį. Ir ta grupė siuntinėjo nuolatin, nuolat tokį laišką ir tas siuntėjas yra susijęs su Rusijos GRU. Taigi viskas yra stebima ir visą tai kelia susirūpinimą. Agitatoriškas įsikišimas yra pastovus ir tai yra nuolatinės ideologinės propagandos skaitmeninėje erdvėje išraiška. Rusija, Kinija ir liberalios demokratijos kitoje pusėje. Ir tai vyksta ne tik tai vokiečių arba anglų kalba, bet ir rusų kalba. Pavyzdžiui, Berlyne, Marcano rajone, kur gyvena daug rusakalbių, jie tiesiog Rusijos televizijoje yra mobilizuojami, jie tiesiog yra maitinami uh, E, melagingomis naujienomis. Tos naujienos ne tik tai Russia Today yra skleidžiamos e, rusų kalba, bet ir vokiečių kalba ir tai daro grupuotės, kurios visuomet išreiškia savo nuomonę dėl politinių klimato politikos klausimų ir taip pat imasi propagandos, kurią skleidžia Rusijos žinių agentūros. Todėl tas agentūras reikia turėti taip pat mūsų omenyje. Taip pat reikia atsižvelgti ir atidžiai klausytis ir tų kolegų, kurie nekenčia mūsų demokratijos, nekenčia Europos, tokių yra ir mūsų tarpe. Ir čia buvo pranešimų apie AFD, Moiten, Gidorai, 45 tūkstančiai e, eurų gauta iš neiškių tokių sponsorių. Ir tai kolegos, kurie dirba čia kartu su mumis šiame salėje. Ir paklauskime jų, iš kur tos lėšus, ypač jeigu FD pati deklaruoja, kad ji vyksta tartis į Rusijos ambasadas ir šitos lėšos dažniausiai yra persiunčiamos iš Šveicarijos. Reikia gauti atsakymus į šiuos klausimus, kadangi mes čia kalbame ne tik tai apie antieuropiečius, mes kalbame apie mus pačius, kuriems rūpi demokratijos stiprinimas, skaitminės kultūros plėtojimas ir mūsų institucijų atsparumas. Auk Taip pat mes turime e, kreiptis į tuos kolegas, iš kurių laukime jų aiškaus atsakymo. ID frakcijos vardu 1 minutė 30 kalbės Berdella. Ačiū, ponė pirmininkė. Matome tam tikros paranojos aptardami šią temą ir mes bandome tarsi įtvirtinti tokią mintį, kad Kremlius ir Putinas visuomet slypi po bet, kokio, po bet kokias vyksta Europoje. Uh, Prezidentas Makronas Merkel tikrai visada kalba apie tai, kad yra daug manipulacijos iš užsienio. Kalbama apie informacinę kampanija, kuri e, buvo vykdoma Prancūzijoje, kai buvo išrinktas Makronas, tačiau tikrai nebuvo nustatyta jokių Rusijos kišimosi atvejų. Taigi ES panašu, kad ne, negalėjo atskleisti jokios iš užsienio vykdomos dezinformacijos kampanijos Europoje. Ir tikrai labai linksma matyti, kad nuolatos yra kei. Nuolatos yra ieškoma to nematomo priešo ir tas nematomas priešas dažniausiai yra Rusija. Taigi, buvęs e, JAV prezidentas Barackas Obama, Obama uh, tikrai kišosi labai atvirai į rinkimus Prancūzijoje. Angela Merkel kaip kanclerė 16 metais irgi kišosi į tai, ką, ką vykdė Nacionalinis frontas. Taigi matome, kad ir Europos parlamento funkcionieriai irgi kišosi į Brexito e, referendumo kampaniją Junktinėje karalystėje. Tas pats buvo daroma ir e, kišantis į Salvinį partiją Italijoje. Taigi matome iš tikrai čia daug neracionalių veiksmų ir matome, kad jūs visiškai nesugebėte sureaguoti į realius mūsų piliečių lūkesčius ir užsimate nesąmonėmis. E Dėkuoju, EKR frakcijos vardu kalbės kolega Lundgren, minutė 30. Ačiū, ponė pirmininkė. Užsienio įtaka e, demokratiniams procesams e, yra labai didžiulė ir mes matome, kad Amerika, Kinija, Iranas, Rusija daro didžiulę įtaką Švedijoje. Daug kalbama apie Kiniją, kuri bandė paveikti Švedijos vyriausybę, pavyzdžiui, ne, neteikti apdovanojimo asmeniui, kuris kritikavo Kinijos režimą. Taigi matome, kad tokia įtaka yra daroma ir kišimosi yra tai yra ne tik antidemokratiškos, priešiškai nusiteikusios jėgos, kurios kišasi į demokratinių valstybių veiksmus. Matome, kad net ES yra vykdoma propaganda, bandant daryti įtaką rinkimams. Ir iš tiesų mes matome, kad kartais piešiamas apokaliptinis paveikslas apie tai, kaip viskas klostysis ateityje. Ir matome, kad uh, yra daug propagandos, kuri pagrįsta iš tiesų baisme ir matome, kad tikrai daroma įtaka demokratiniams procesams šalyse. Ir mes turime bandyti atsispirti tokiai įtakai, tokių priešiškai nusiteikusių valstybių kaip Rusija ir Kinija daromai įtakai. E Kuo e frakcijos vardu Andersonui 30? About... Negalime kalbėti apie kišimąsi iš užsienio į rinkimus, nepaminė, nepaminėdami DUP partijos, kuri e, Brexito kampanijos metu panaudojo pusę milijono svarų sterlingų iš tamsių e, šaltinių. E, ši partija leido tuos pinigus ne Šiaurės Airijoje, bet uh, Anglijoje, apeidama Anglijos rinkimų teisę. Po Brexito referendumo buvo priimti įstatymai, kurie apsaugojo DUP partiją nuo šaltinių atskleidimo. Tai e, taip pat e, prisideda prie lojalistų gaujų paskatinimo. Belfasto Mero e, tėvas buvo nužudytas lojalistų. Jeigu tai būtų buvę įvykę kitur, ES būtų tai pasmerkusi. Tačiau šiai partijai toliau buvo leista rodyti savo raumenis, priiminėti e, įstatymus, kurie priminė Pietų Afrikos įstatymus. Dabar, aš manau, mes vis tik judame e, link demokratinės ir įtraukios Airijos. Dėkui, dabar e, ponas Leiners. Mes ne pirmą kartą kalbame apie melagingas naujienas ir užsienio valstybių kišimasi. Prieš vieną mėnesį mes priėmė tinkamą rezoliuciją, dabar vėl grįžtume prieš tos pačios temos, taigi tema yra labai svarbi, išlieka aktuali ir iš tikrųjų reikia konstatuoti, kad konkrečių veiksmų mes dar nesimėme. Parlamento rinkimai pasibaigė, o 250 milijonų europiečių gauna iš Rusijos trolių melagingas naujienas per įvairiausius mūsų valstybėse narėse veikiančius tinklus. Facebook'o puslapiai buvo uždaryti, tačiau iki šiol juos pažiūrėjo milijonai lankytojų. Mes savo pastangomis uždarėme kai kurios puslapius, naikinome tą informaciją, tačiau ta informacija buvo milijonės tiražais vis dėlto išplatinta ir su ja susipažinta. Ar užtenka tų dabartinių komisijos veiksmų ir žingsnių? Aš tiesiog kreipiausi į užsienio reikalų ministeriją, gavau atsakymą, kad turėdami tokį biudžetą mes negalime šios problemos įveikti. Todėl reikia mažiau kalbėti, daugiau veikti. Todėl norėčiau paprašyti komisijos, kad ji dabartinėje kadencijoje imtųsi konkrečių veiksmų sprendžiant dvi problemas. Pirmiausia, numatyti daugiau lėšų, finansuoti šiuos veiksmus ir taip pat skirti daugiau lėšų vertinimui ir tyrimams, kad mes būtume atsparesni, kad galėtume tapti visi atsparesni ir taip pat kaip nors pažaboti technologinius milžinus. Viską galima padaryti, Tačiau reikia imtis atsakomybės, neužtenka savanoriškų elgesio kodeksų, reikia privalomų priemonių. Morais, 2 minutės 30. Dėkuoju, pirmininkė. Ponas Lenars ką tik pasakė, kad e, neseniai priemėme rezoliuciją ir vyko diskusija ir dabar vėl grįžtame prie to, tos pačios temos. Uh, Bet tam yra priežastis, o ta priežastis yra tai, kas vyksta. E, tai problemas, e, kurią sprendžia e, komisijos narė Jaurova ir komisijos narys King. Ir e, iš tikrųjų čia priežastis ne ta, kad e, Donaldas e, Trump, Trumpas sako Borisui Johnsonui, kad tu man patinki, man nepatinka jūsų nacionalinė sveikatos apsaugos sistema ir panašiai. Ne, mes turime įrodymų, kad yra slaptas kišimasis E, Cambridge Analytica e, susijusi su privačios informacijos e, vogimu, kad galima būtų paslapčia tuos duomenys panaudoti. Tai prieštarauja įstatymams. Tai nelegalu ir tai yra slapta. Šiandien e, tai pakenkia kažkam, o rytoj galbūt jums. Todėl aš dėkoju kolegoms, kurie inicijavo šią diskusiją, nes jie e, taip pat leido atskleisti pastaruosius elementus ir mano pačio vyriausybėje, kai e, vyriausybė atsisako atskleisti e, parlamento žvalgybos ir saugumo komiteto parengtą pranešimą apie kišimąsi į rinkimus Junktinėje karalystėje. E, Kiek dar reikia įrodymų, kad suvoktume, kad tie įrodymai yra tikri? Na, žinoma, komisija kalba apie nuolatinę ir tvarę dezinformaciją per pastarosius rinkimus. E, tie faktai panašus į tai, ką matėme JAV ir Prancūzijoje. Dabar, žinoma, komisija, naujoji kolegija turi e, padaryti kiek galima daugiau kovodama prieš e, žmonių profiliavimą rinkimų tikslais e, ir kitais reiškiniais nei privatus sektorius, nei valstybės narės čia dar nedaro pakankamai. Nes reikia pripažinti, tai kas vyksta yra e, slapta ir e, prieštaroja įstatymams ir kenkia mūsų demokratijai. Kolega Horvat, minutė 30. Uh, Sveikinu e, ponę vicepirminkę išrinkus jūs e, komisijos nare. Kiek suprantu, e, jūs pažadėjote koordinuotai reaguoti į užsienio kišimąsi. Tie veiksmai turi būti koordinuojami su valstybėmis narėmis. Įvyks ar neįvyks breksitas. Mes žinome, kad Maskva kišosi E, ir Londone, ir ne tik Londone. Esame prieš e, kišimasi į mūsų demokratinius procesus, tačiau žvalgybos ir saugumo komiteto ataskaita nėra dar paskelbta. Ir tai tik demonstruoja, kaip neadekvačiai mes reaguojame. E, mes nežinome, ar Rusija kišosi į Brexito referendumą, nes, kaip ponas Morajas ką tik pasakė, vyriausybė bandė užčiaupti mūsų nacionalinį parlamentą ir atsisako paskelbti šią ataskaitą. Nors e, nėra jokių kitų kliučių pas, tos ataskaitos paskelbimui, tik tai vyriausybės nenoras. Galbūt e, tai galėtų paaiškinti e, Rusijos šaltinių e, e, finansavimą kai kurioms politinėms partijoms. E, per e, breksito referendumą. Mums reikia tam tikro demokratinio forumo, kuris galėtų e, kelti alarmą tokiais atvejais. Ir aš manau, kad komisijai čia atitenka svarbus vaidmuo. Dabar kalbės Fredė Kunkė. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kibernetiniai išpoliai tampa yra labai aktualūs. Tai yra grėsmė, kurios mes gal labai ir nepastebime, bet tai yra labai pavojinga. Ir mes visi puikiai žinome, kad tai egzistuoja. Tokių išpolių matome, tai yra grėsmė pasaulio demokratiniams principams, kurie, kurie, kuriais pagrįsta Europos Sąjunga. Ir aišku, kada ir apie tai sužinom, sužinoma, reikia imtis veiksmų. Ir komisija pateikė planą, kaip kovoti su dezinformacija internetu ir tai yra pirmas žingsnis šiame kelyje, kovojant su tuo reiškiniu, bet to nepakanka. ES privalo nuveikti kur kas daugiau. Europolo padalinys, kuris dirba būtent su kibernetiniais nusikaltimais, analizuoja ir tyria, rengia strategijas, veiksmų planus, jie dirba puikiai, tačiau to irgi nepakanka. ES privalo pasirūpinti, kad kiekviena valstybė narė į kibernetinius išpolius žiūrėtų rimtai. Ir dėl to ES politikai irgi turi rimtai kovoti su šia grėsme mūsų demokratijai. Vyriausybės, parlamentai, pilietinė visuomenė. Visi turi skirti tam tinkamų išteklių, kad viskas būtų padaryta tam, kad būtų sureaguota. Ir ta, svarbu, kad įvairios platformos reaguotų į tas grėsmės, kurios yra e, nukreiptos prieš mūsų demokratiją. Dėkoju. Dėkoju. Dabar kalbės kolegė Hukta Sari, taip pat minutė 30. Arvoisa puhemies eurooppalaisten vaalien vaikutusyritykset ulkopuolelta. Pane pirmininkė, kišimasis į Europos rinkimus e, turi būti nutrauktas. Mes e, turime turėti galimybę atskirti tikrą informaciją nuo propagandos. E, negalime pritarti tam, kad Rusija, Kinija ar kažkokia kita trečia šalis kištusi į mūsų rinkimus ir demokratiją. E, tokiais e, reiškiniais jokiais būdais e, negalima leisti piknaudžiauti. Mes nesame matę kažkokių realių įtakojimu balsuoti už vieną ar kitą partiją. E, yra priežasčių, kodėl senosios partijos pralaimi rinkimus. Švedijoje susišaudimai ir bombų sprogdinimai tapo kasdienio gyvenimo dalimi. Būtent jūsų politika prie to privedė ir būtent mes, nacionalistinės partijos, e, tą ištaisysime ir mūsų šalis padarysime saugias. Aš pati susimokėjau už savo rinkimų kampaniją, nes tikiu e, geresnė ir saugesnė Europą. Dabar kalbės kolega Džombarski, vieną minutę, 30. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, sveikinu Jūs išrinkus e, vėl. Uh, E, jum, jūsų laukia daug darbo. Tačiau mes čia matome e, dvigubų standartų e, taikymą. Daugelis čia kalbėjusi kalbėjo apie įsikišimą iš už ES. Ir visa tai nukreipta prieš tas partijas, kurių jūs nemėgstate, pavyzdžiui, Junktinės karalystės totorių partiją. Tačiau nieko neturite prieš, pavyzdžiui, Sorošo kišimasi. Tai dvigubi standartai. Jūs turite apsispręsti, ar jūs pasisakote prieš užsienio kišimasi, arba nesmerkėte tokio uh, elgesio. E, žmonės kalba apie tai, kad jie nori cenzūros internete. Sveikinu, uh, būtent Džordžas Orvelas ir rašė apie tokius žmonės kaip jūs. Jis rašė apie cenzūros ministeriją. Mums nereikia dvigubų standartų. Dėkui. Ferreira, kalbus vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, mes bandome apginti savo demokratiją. Mes demok reikalavome demokratinės žiniasklaidos ir socialiniai tinklai negali veikti kaip monopoliai. Mes turime apginti tas paslaugas, apginti žurnalistus, kurio, kurie laikosi etikos normų žiniasklaidos koncentracija yra palanki tik tai e, stambiems ekonomikos veikėjams, korporacijoms ir mes turime kovoti už pluralizmą, pluralistinę žiniasklaidą, kuri teiktų informaciją sąžiningai, nes tokia propaganda iš tiesų gali pakengti mūsų demokratiniai sistemai. Taigi mes Europos parlamente privalome imtis atitinkamų priemonių, padaryti viską, ką galime, kad nebūtų toliau kišamas ir, ir turime tam užkisti kelią. Pilčiak, dvi minutės. Kelbėme komisarą, sveikinu Jūs išrinktą komisijos pirmininkės pavaduotoją. Von der Leyen savo kalboje šiandien minėjo, kad Slov... Slovakijoje Velvetinės revoliucijos metu buvo nekarta kištasi į mūsų procesus, o taika ir laisvės yra labai svarbus dalykai visai Europoje. O tai reiškia vis dėlto, kad mums reikalingi saugikliai, reikia imtis veiksmų, kadangi grėsmės kilo ir kyla. Mes kalbame ne tik tai apie tas melagings naujienas susijusias su breksitu, bet visų rinkimų kampanijų metu, parlamento rinkimų kampanijos metu ir nacionalinius rinkimuose mes susidurime su tokiamis melagingomis naujienomis. Praėjusiais, praėjusiu mėnesį buvo priimta rezoliucija dėl užsienio valstybių kišimusi, dėl melagingos informacijos uh, skleidimu ir tai yra atspirties taškas galvojant apie politinius veiksmus, ko mes tikimės iš komisijos. Tikimės kovos su, kovim, su kišimuosi iš išorės ir tai turėtų tapti mūsų politikos prioritetu. Tai nėra techninis klausimas, tai yra dabartinės komisijos kadencijos veiklos prioritetinė veikla. Tiesiog reikia E, rasti atsakingus ir todėl reikia imtis veiksmų, reikia priimti atitinkamus reglamentus dėl to, kad internetas būtų saugi terbė ir tai reiškia, mums reikia investuoti daugiau išteklių, daugiau finansų, išvietimą į tas rytis, kuriuose mūsų piliečiai yra pažeidžiami, tai yra internetinėje erdvėje, skaitmeninėje erdvėje ir aš manau, kad mes pajėgus tai padaryti. Dėkuoju. Bonafė, vieną minutę. Grazie, Presidente. Kolegi, il Parlamento europeo. Gerbiami pirmininkė, gerbiami kolegos, Europos parlamentas spalio mėnesį priėmė rezoliuciją SND iniciatyva. Ir šioje rezoliucijoje buvo smerkiamas kišimasis į mūsų demokratinius procesus. Tačiau atsiranda papildomų naujų atvejų, pavyzdžiui, Italijoje buvo atlikti tyrimai susiję su tarptautinė korupcija ir taip pat su Salvini ryšiais su Rusija. Iš tikrųjų daug dalykų buvo neišaiškinta, panašių dalykų vyko e, ir Prancūzijoje įsikišimo būta ir Brexiko kampanijos metu, ypač referendumo metu tai kelia grėsmę mūsų demokratiniai sistemai. Nepykantos kampanijos ir toliau yra e, vykdomos internetu, yra bandoma įtakoti rinkėjus, todėl reikėtų turėti galimybių pateikti tikrą informaciją, o tai reiškia, kad ko gero reikalingas ir komitetas, kuris padėtų apginti mūsų demokratinės institucijas. Merci, madame. Pone Liuozo, ačiū ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Mūsų Europos modelį pirmiausia sudaro laisvė rinktis tai, kas mus valdo. Ir vis dažniau mes matome, kad užsienio jėgos bando įtakoti mūsų balsavimo rezultatus su akivaizdžiu tikslu mūsų silpninti. Privalome konstatuoti tai ir pasmerkti tai, pasmerkti tokius veiksmus, kuo galima greičiau nes tai tikrai paveiks mūsų laisvę, laisvą gyvenimą ir turime reaguoti, turime reaguoti nedelsiant. Tam tikslui gal reiktų tikrai sukurti Europinę agentūrą, kuri bandytų apginti Europinę demokratiją, e, kuri suteiktų reikiamų ekspertinių žinių kiekvienai valstybei nariai, kuri galėtų kovoti su kibernetiniais išto, iš, išpoliais, manipulacijomis ir bandymu kištis į rinkimų procesus. Mes turime Europos saugumo uh, maisto saugos agentūrą. Jeigu sugebėtumėme apsaugoti, sugebėtume apsaugoti tai, kas patenka ant mūsų lėkštės, mes privalome sugebėti ir apsaugoti tai, kas atsiranda mūsų balsavimo urnose, nes demokratijos apnuodijimas tikrai padaro labai baisių padarinių, tiek pat kenkia mums kaip ir maisto apnuodijimas ir kartais yra kur kas sudėtingiau išgydyti tokius negalavimus. Taigi, ponė pirmininkė, aš dar kartą norėčiau pasveikinti Jūs su rinkimais ir norėčiau padėkoti Jums už bandymus apsaugoti ir apginti mūsų demokratiją. Dabar kalbės kolega Alard, dvi minutės. Dėkoju. Aš irgi noriu pasveikinti Jūs, e, išrinkusi Jūs į komisiją. E, spalio mėnesį mes jau priėmėme e, rezoliuciją šią temą, bet aš sveikinu ir šios dienos diskusiją. Sutinku su kolegomis, kad čia reikia nuveikti daugiau. Mes jau dabar žinome, kad JAV pripažino, e, kad Rusija kišosi į 2016 metų prezidento rinkimus. Bet Junktinėje karalystėje dar to neįvyko, nes e, mūsų premjeras Borisas Johnsonas pereitą savaitę pareiškė, kad niekad nematė jokių Rusijos kišimas į demokratijos procesus ženklų. Tačiau 2017 metais e, Junktinės karalystės tuo metinis užsienio reikalų ministras Balsas Johnsonas yra sakęs, kad jis matė Rusijos kišimasi į Junktinės karalystės demokratijos procesus. Tai kuris Borisas Johnsonas yra tikrasis? E, Labai aiškiai buvo išreikšta neseniai, kad e, Borisas Johnsonas kaip premjeras yra pavojingas ir netinka tam postui. E, man e, patinka šios dienos diskusijos tonas. Labai svarbu, kad tokioje diskusijoje tinkamai pasvertume savo žodžius. E, mes turime e, kalbėti apie organizacijas, kurios kišasi į e, mūsų demokratinius procesus. Reikia sustabdyti užsienio šalių kišimasi, bet tuo pat metu sustiprinkime ir atverkime mūsų demokratijas visiems žmonėms, tokiems kaip aš per ateinančius rinkimus dėl patekimo į Westminsterį aš nebalsuosiu, bet e, linkiu kuo geriausios ploties tiems, kurie juose ketina dalyvauti. Tame tarpe ir kolegijai Ann Smith. Čia girdisi kažkokie aidai, ypač kai jūs kalbatės tarpusavyje, tiesiog pabandykite kalbėtis, jeigu tai reikalinga kuo e, tyliau. Dabar vieną minutę kalbės Turch. Vieną minutę. Atsiprašau, aš praleidau Marianį. Taip, minutė 30. E, Pamirškite manęs, pirmininkė. Prancūzijoje nuo 70 metų kad matėme, kad parlamentarai ir žurnalistai pajautė Vokietijos ranką rinkimuose ir kartais matome tam tikrų baimių, kurios yra išpūstos. Dabar kalbame apie tai, kad reikalinga nacionalinė vienybė tam, kad apsaugotume Europą kaip tėvynę. Europos Sąjunga šiandien yra tam tikras paradoksas, kalbant apie tai, kaip ji vertina pavojus. Kalbama apie tai, kad nacionaliniai jausmai tampa grėsme ir taip pat kalbama apie tai, kad yra kišimosi iš užsienio. Visos diskusijos ir rezoliucijos, kur kalbama apie trečių šalių kišimasi į rinkimus, realiai yra aiškus politiniai išpoliai prieš patriotinį judėjimą Europoje ir ypatingai dažnai nukreipti prieš Rusiją, nes tai yra vertinama kaip ta veikėja, kuri labiausiai atsit kišasi į demokratinius procesus ir rinkimų procesus Europoje. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną atvejį. Kai neseniai Europos parlamento rinkimuose ponas Sorošas nebuvo minėtas, kuris labai priešiškai nusiteikęs prieš Vengrijos vyriausybę, taip pat Alžyro e, veikėjas, kuris kalbėjo apie nacionalinio parlamento paleidimą, taip pat Erdoganas. E, kuris e, suteikia nurodymus apie tai, kaip turėtų balsuoti piliečiai, taip pat e, žiniasklaidos parama Makronui. Ir matome, kad Europos taip pat parlamento nariai reikalauja, kad daugiau būtų suteikiama paramos Baltarusijos opozicijai. Taigi, ar čia nėra ir kiek išimasis? Dėkoju. Dabar žodis ponui Perč. Ačiū pirmininkė. Sveikinu komisijos narę su perrinkimu. Aš norėčiau pakalbėti apie kišimąsi. Daug buvo kalbėta apie kišimąsi Rusijos agentūrų Katalonijoje į rinkimus. Mes daug matome tokių kišimusi, pavyzdžiui, Ponios Merkel, ponia Merkel kišosi praktiškai į visus rinkimus, o Vengrijoje, Austrijoje ir taip toliau kiek, pavyzdžiui, europiečiai 16 metais e, kišosi į JAV rinkimus, kurie, kai visi įžeidinėjo Trumpą. Bet noriu pakalbėti apie Ispaniją. Socialistų partija žada sudaryti rinkiminę, e, rinkiminę alijansą su separatistais katalonais ir su komunistais Podemos. Podemos yra venesoliečių franšizė, ją įkūrė Čevesas ir kubiečiai Venezueloje, ją finansuoja. Ir dabar nori, kad praktiškai mes Maduro turėtume mūsų ministrų kabinete Ispanijoje. Tai čia yra milžiniškas kišimasis e, San Paulo e, forumo visoje e, Europoje, taip įgrūdus praktiškai komunistus Ispanijoje valdžią. Šiuo metu negalima kelti mėlynųjų kortelių, atsiprašau, sako pirmininkė. Vis tiek sutiksiu jums žodį. Pone Šoidrova, dvi minutės. Ačiū ke snižování dvou pojmů a jednak. Aš norėjau pakelti mm, mėlyną kortelę. Mes kalbame pirmiausia apie kišimasi ir kalbame apie melo platinimą, melagingos informacijos platinimą. Būtent ta dezinformacija yra melo platinimas. Visi mes pritarėme, kad žiniasklaida turi būti e, laisva, kad per socialinius tikslus turėtumėm platinti informaciją. Mes visi tam pritarėme, bet visi žinome, kad socialiniuose tinkluose taip pat e, yra skleidžiama ir melaginga informacija. Ir ES ir valstybės narės turi su tuo kovoti. E, Čekijos Čekija patyrė Rusijos ir Kinijos krišimasi į jų tarnybų darbą. Ir akivaizdu, kad socialiniuose tinkluose veikia Rusijos kampanija tam, kad išgazdintų, prigrasintų ES ir kad galėtų e, turėti įtakos politiniams procesams. Ir Didžiojoje Britanijoje tai būtent ir pavyko aš būtent kalbu apie tai, kad reikia už, užkirsti kelią melo platinimui. Mums reikia laisvos uh, žiniasklaidos, bet ir valstybės narės, ir ES uh, e, turi remti viešuosius žiniasklaidos tinklus. Dabar yra tokia situacija, kad uh, mums reikia įgyvendinti ir direktyvą dėl audiovizualinių paslaugų, dėl autorinių teisių E, taip saugosime autorius, taip, taip saugosime e, sveiką žiniasklaidą. Taip pat palaikau ir strateginės komunikacijos e, darbą, kad ES galėtų kovoti su Kinija, Rusija yra skleidžiama dezinformacija. Dėkoju. Ruiz Devesa, minutė. Dėkoju, pirmininkė. Sveikinu ponę Jurovą su perrinkimu. Mes e, dirbsime įvairiausiais klausimais, ne tik šiuo klausimu. O šiuo klausimu norėčiau pasakyti, kad europiečiai ir ES politikai turime liautis e, būti naivus ir puoselėti tušes viltis, nes iš tiesų yra priešų koalicija už ES sienų. Jie bando susilpninti, sunaikinti ES ir jie yra susivienyje, turi, turi savo draugų ir, ir viduje mūsų nori įtakoti politinius procesus ir panašiai. Ir mums reikia tinkamų priemonių, kad pasipriešintumėm šiai grėsmė, jai, jai, jai užkirstumėm kelią. Europos Sąjungoje uh, yra visokiausių draudimų e, užsienio įmonėms finansuoti mūsų rinkimus. Bet ar tikrai šitaip, tai čia yra ES lygių, bet, šitaip, bet ar tokia pati apsauga yra ir valstybėse narėse, nes ir per jų rinkimus irgi galima padaryti didelę žalą visai sąjungai. Ačiū. Net singa minutė. Thank you. This, um, UK, where... Dėkoju, šios diskusijos labai laiku vyksta uh, e, Junktiniai karalystiai, nes e, šiuo metu e, prieš rinkimus apie tai daug kalbama. Konservatorių uh, partija daug daro šiuo klausimu, daug kas nerimauja dėl JAV ir Rusijos įtakos per rinkimus. Uh, Pavyzdžiui, vien tik tai finansavimo lygis Rusijos oligarchų e, yra e, didžiulis. 200 tūkstančių asmenų paukojo e, lėšų. Ir tačiau taip pat mastas dabar ir technologijos yra naujos. Ir dabar e, yra įrodyta, kad žmonės paveikti melagingų naujienų sunkiau yra įtikinami kažkokiamis kitomis žiniomis. Ir ko gero po šaltojo karo mes šiek tiek atsipalaidavome, nebepergyvename dėl propagandos, užsienio propagandos. Ir ko gero dabar reikėtų išplatinti e, ir paskelbti informaciją apie tai, pavyzdžiui, ką finansuoja Rusija ir kokią informaciją jis kleidžia. Ačiū. Dabar žodis kolegai Rauet. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, kolegos, kažkada Junktinės karalystės parlamentas buvo prilygintas Atenų parlamentui. Tačiau kiekvienai demokratijai reikia saugiklių, reikia apsisaugoti nuo oligarchų. Junktinės karalystės e, saugikliai kažkada veikė, tačiau atrodo, kad tokie laikai jau praėjo. Ir dabar Johnsono e, draugeliai, pavyzdžiui, ignoruoja e, pranešimus apie Rusijos įtaką, ignoruojamas yra žinios apie papirkinėjimus ir ypač yra ignoruojami kaltinimai jo paties komandos narėms. Visa tai turi būti ištaisyta prieš kitus iš ankstinius rinkimus, nes dabar vėl atrodo yra manipuliuojama žmonėmis ir tam vadovauja tie patys žmonės. Senovės Atenuose sprendimų buvo ir buvo numatytos bausmės tiems, kurie pažeidžia politinę tvarką. Jie nebūdavo galimi išrinkti dešimt metų, pavyzdžiui. Na ir dabar, ko gero, reikėtų vėlgi numatyti e, galimybę nepatekti į vadovaujančius postus ir šiais laikais. Ačiū dabar žodis kolegai Sardonė. Pane pirmininkė, iš tikrųjų eilinį kartą mes kalbame apie kitų valstybių kišimasi į mūsų demokratiją ir į mūsų rinkimus. Aš manau, kad e, čia kažkokia tra... tragikomiška situacija. Jūs e, nematote, ko nori žmonės, matote Brexitą, matote Trumpą, Bolsonarą. Matome, kad manėms patinka Mateo Salvini lyga, o jūs tie neva praeuropiečiai, nesuprantanti tikros situacijos, jums e, yra paslaptis, kodėl viskas taip vyksta, kaip e, vyksta. Jūs sakote, kad yra kažkokie absurdiški sąmokslai ar panašiai. Ir jūs e, sakote, kad mes kleidžiame melagingas žinias, tačiau iš tikrųjų tai jūs tai darote, jūs kleidžiate tas melagingas naujienas ir už tai dar moka mokesčių.